seksime situacijos pagerėjimo, kalbant apie žmogaus teisų padėtį ir žmogaus laisvės. Ačiū. Diskusijos. Diskusijos šio klausimu baigtos. Ir dabar, gerbiami kolegos, pagal mūsų darbo tvarkę turime pereiti prie vienos minutės pasisakymų pagal 150 straipsnį. Ten be kita ko yra pasakyta, kad mes turime maksimum pusvalandį šiam darbo tvarkės klausimui. Turime 74 kolegas norinčius kalbėti. Kaip žinia, laiko per mažai yra tokiam skaičiui pasisakymų. Tad e, teks rinktis. Mes taikysime labai aiškius kriterijus atrankai. Tie, kurie turėjo galimybę pasisakyti kitose diskusijose, kurie turėjo galimybę pasisakyti. Bet kalbėjo kurie turėjo galimybę pasakyti, pasisakymo laiko nebegaus. Pasisakyti galės tie, kurie dar nekalbėjo. Informacija buvo e, išsiųsta elektroniniu paštu, kad žmonės užšiai nelauktų savo pasisakymo eilės, kad žinotų, kad jie negalės pasisakyti. Tad daugiau nebegaiždami pradėkime. Ponas Svensson yra pirmasis kalbėtojas, prašau. Talman, den 11 april är det meningen att Sudan ska välja president, parlament och regionala församlingar. Det är första valen i Sudan på 24 år. Sudanas rinks parlamentinę asamblėją ir tai yra pirmas, pirmieji rinkimai po daugelio metų. Prezidentas Albašir uh, užėmęs valdžią po valstybės perversmo yra kaltinamas iš tarptautinio Hagos baudžiamųjų bylų teismo pusės kaltinama žmonių žudimais, tad labai sunku pasakyti, kiek bus e, tie e, rinkimai laisvi. Ir Albašir e, pasakė, kaltina stebėtojus, kad jie kišasi į rinkimus ir grasina, kad juos išvarys iš šalies. Mums labai neramina situacija Sudane ir Kairo konferencijoje. Praeitą savaitę buvo pasakyta, kad pus 1,4 milijardo eurų prireiks e, Darfūro regiono atkūrimui Sudane. Noriu pabrėžti, kad pirmininkė nutraukė kalbėtoją. Kas sulydis? E, Balčytis? Balčytis. Balčytis. Gerimi kolegos, pastaruoju metu garsiai kalbama apie ES ekonomikos atsigavimą tačiau daugelį valstybės narėse krizės pabaigos dar nematyti. Viešoje erdvėje kalbos apie krizę apsiriboja viešųjų finansų būklę, nors labai sparčiai augantis nedarbas kai kuriuose rytų ES valstybėse narėse jau pasiekė kritinę ribą. Keista girdėti ES ir ES parlamento aukštų pareigūnų žarstomas pagiras toms vyriausybėms už puikų darbą, nors kas mėnesį tose šalise bedarbių skaičius katastrofiškai auga, socialinės garantijos mažinamos, o žmonių skaičius gyvenančių žemiau skurdo ribos didėja. Tų šalių žmonės nebesupranta, kokią skurdo mažinimo ar skurdo didinimo politiką vykdo ES socialinės rytyje. Manau, kad vyriausybės nesugebėjusios įspręsti bent jau bedarbystės stabilizavimo problemos neturėtų būti girimas. Europos komisija turėtų prisimti didesnį atsakomybę ir atsakingai prižiūrėti nacionalinių vyriausybių krizių valdymo planų įgyvendinimą, o ypač socialinių reformų srityje, ir vertinti tokių reformų pasiekmes žmonėms. Ačiū, ponia Alfano. Italijos parlamente buvo išrinkta tokių deputatų, kurie buvo nuteisti. Ir tiesiog turime pasakyti, kad nėra įstatymo kuris draustų rinkti teistus asmenys į parlamentą. Nežinau, ar taip yra kitose valstybėse. E, Italijos piliečiai ėmėsi iniciatyvos švarus parlamentas. Mes kreipėmės į Konstitucinį teismą prašydami pakeisti rinkimų Europos parlamentą taisyklės. Būtų pateiktas pakeitimas, e, pagal kurį būtų iškeliamas reikalavimas asmenims norintiems tapti Europos parlamento nariais būti neteistiems. Tarsi turėti švarę praeitį. E, ponas Kazinį gavo šitą siūlymą, jis mums pasakė, kad šis klausimas nebus nagrinėjimas, tačiau tai yra e, to komiteto kompetencijos rytis. Atitinkamuose dokumentuose yra numatyta, kad Europos parlamentas gali paprašyti vieningos rinkimų procedūros visiems, e, visoms valstybėms narėms. Ačiū. Bonsoir. Kolegė Grizė. Fontarabi oro uostas civilinės aviacijos struktūrų yra laikomas pavojingiausiu. Nusileidimo ir pakelimo takai yra virš miesto. E, Sutartis tarp Prancūzijos ir Ispanijos sudarytas sustarimas dėl skrydžių e, nėra įgyvendinamas. E, prieš E, deputatų ir gyventojų nuomonė, autonomija buvo reikšta abiejose sienos pusėse, e, yra toliau plėtojamas šis oro uostas, yra greunamas gamtovaizdis. E, Ramstar konvencijos nuostatos yra pažeidžiamos, Natura 2000 sustarimo nuostatos taip pat. Bajon Sensabestien mieste yra tarptautinis oro uostas, kurio pajėgumai nepakankamai panaudojami. Ir tas miestas, ir tas oro uostas yra pakankamai toli nuo uh, pažeidžiamų uh, uh, vietų. Norėčiau paklausti, ar yra ketinama imtis kokios nors iniciatyvos sutrukdant to oro uosto plėtrą. Dėkui. Chciałbym Migalski. E, kwestię zabójstwa e, rosyjskiego dziennikarza. Ačiū. Ekstensuojas mirtis, apie tai noriu pakalbėti. Tai yra Rusijos nužudytas Baltarusijai. Tai ne pirmas kartas, kai žurnalistas nužudomas. Į tai tokių pavyzdžių yra dešimtis per pastaruosius Um, keliarius metus. Situacija yra baisi. Be žurnalistų neturėsime laisvės be žurnalistų neturėsime demokratijos, todėl labai svarbu, kad nuolat tos klausimus keltumėm dialogę su Rusija. Europos parlamente greitai vyks seminaras šiame, šią temą. Mano delegacija draugė su AFET komitetu dalyvaus. Be to, manau, būtina pabrėžti tai, kad žurnalistų laisvė yra labai svarbi laisvė bet kurioje valstybėje. Ačiū, ponė pirmininkė. Mėly kolegos, norėčiau Jums pasakyti, kad nesnei paskaptoje publikacijoje teigiama, kad Amerikos prokurorai nuteisė Daimler kompaniją už korupcinę veiklą bandant pasirašyti tarptautinius susitarimus. Panašu, kad Daimler kompanija dalyvavo įvair, nelegalioje veikloje ir ėmė kišius. Tas pats nutiko ir su Siemens kompanija. Siemens kompanija papirko 30 valstybių vyriausybės tam, kad gautų viešų pirkimų kontraktus. Tai yra skandalas, kuris krečia ir Graikiją. Be to, kad yra finansinė ekonominė krizė, mus dar ištiko ir moralės krizė. Vokietijos vyriausybė nesiekė spręsti šių problemų už savo valstybės ribų, apsimetė, kad tai nėra problema. Europos komisija turi imtis veiksmų. Komisija privalo įtraukti Olafą ir tokiu būdu apginti Europos piliečių pinigus. Ačiū, ponas Fragus. Pone pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad e, Turkijos lėktuvas 250M įskrido, perskrido, per, virš, išskrido iš teritorinių Turkijos, e, Turkijos erdvės ir pateko į Graikijos erdvę. Ir šiandien kalbėjome apie Graikijos finansinę krizę, tačiau pateikta informacija nebuvo visiškai teisinga. Aš manau, kad Graikijoje pirmiausiai yra politinių problemų dėl to, kad mūsų kaimynai bando mus e, provokuoti nuolatos ir bando mums pakengti. Įplaukia į mūsų teritorinius vandenius ir e, jų lėktuvai skraido mūsų teritorinėje erdvėje kalbėtų išjungtas mikrofonas. Pirmininkė, aš labai atsiprašau, panašu, kad iškilo problemų dėl mikrofono. Taigi, ponia pirmininkė, noriu, kad jūs žinotumėte, jog Graikija ėmėsi labai griežtų priemonių Tai turėjo didelių padarinių e, graikų šeimoms. Ir graikų visuomenė yra neviltyje, nes negali daugiau kesti tokios baisios situacijos. Kaip jau sakiau, problema iš principo yra politinio pobūdžio. Mes neprašome pinigų nei iš vienos ES šalies, nei iš vieno piliečio. Mes prašome ES solidarumo. ES kaip institucija privalo mums padėti išspręsti rinkos problemas pirmininkė, nepaisant techninių problemų, laikas vis tiek baigėsi. Dabar Obamaja. Kolega Obermeier. Prieš dešimt metų 15 valstybių narių priėmė sankcijas mano šalies atžvilgiu. Austrijos ministras negalėjo dalyvauti neformaliajame susitikime. Mes vis tiek su tom sankcijom sutikom ir mokėjom tai, kas mums paskirta. Nepriklausomas pranešimas rodo, kad, kad ta partija, kurią aš atstovauju, nekėlė pavojaus Europos Sąjungoje. Buvo įrodyta, kad tie kaltinimai mes į mano šalį neturėjo juridinio pagrindo tikiuosi, kad iš to ES bus pasimokiusi ir bus pasimokyta pirmiausia to, kad reikia gerbti valstybių suverenumą ir nesikišti valstybių vidaus reikalus. Vienas iš tų didžiųjų inkvizitorių, ponas Louis Michel, praėjus dešimčiai metų vėl galės sauliaisti atvykti atostogų į Austriją. Dėkui. Ačiū. Pone Mačiukė, tai yra kita kalbėtoja. Pone pirmininkė. Vakar Prancūzija pareiškė pagarbą vienam iš savo politininkų, Jean-Serge Nera. Jis buvo prancūzas, policininkas, brigados vadovas, kurį niekingai nužudė kovo 16 dieną etos atstovai vykstant susišaudimui Paryžiaus priemestyje. 830 žmonių yra žuvę per tokį ilgą laikotarpį. Ne pirmą kartą ETA e, surengė išpolį prieš policiją. Šio asmens žūtis mūsų ir toliau turėtų sutvirtinti pasiryžusius kovoti su teroristiniais išpoliais. Prancūzija ir Ispanija buvo pirmosios valstybės narės, kurios surengė bendras tyrimo pajėgas, organizavo bendras tyrimo pajėgas, pritaikė Europos arešto orderį. Visos tos priemonės pasirodė e, vaisingos, tačiau visa tai nesutrukdė nužudyti poną Nėra. Tai reiškia, kad reikia dar labiau glaudinti bendradarbiavimą, kad būtų efektyviau galima kovoti su terorizmu. Dėkui. Joe Higgins. Joe Higgins. President, who, uh, on ear Commissioner Kuneva. C'est moi? L'autre, l'autre Mr. Higgins, okay. There are two Mr. Higgins, but... Yra du Higginsai, taip. Kitas Higgins vėliau, Joe Higgins dabar. Est-ce que c'est Joe or Jim? Tai Joe ar Jim? Dabar Joe Higgins, po to Jim. Atsiprašau. Pirmininkė, tai laiką tada iš naujo prašom nustatyti. Pirmininkė, uh, Valdisūza šiaurės Italijoje e, žmonės bando sustabdyti traukinio, greitaigio traukinio statymą. Į, um, nuo Prancūzijos iki Turino e, slėnis yra labai gražus. Ten jau yra vienas greitkelis ir geležinkelio linija. E, ši žmonių kampanija rodo, kad iš tikrųjų nėra jokio pateisinimo. 38 procentai tik tai geležinkelio pajėgumų panaudota, o šis uh, projektas aktas pakenks gamtai, vandens telkiniam bus iš tunelių iškasta ir asbesto, ir urano, ir kitų taršių medžiagų. Dešimtis tūkstančių žmonių mobilizavosi pasipriešindami šiam projektui. Tačiau smurtas buvo panaudotas gazdinančios kampanijos dalyvis. Aš raginu ES atimti visas finansavimą iš TAF ir mm, Saradūra. Uh, greitkelių kompanija nei nemirktels iš tikrųjų, nei nesusirūpins dėl aplinkos apsaugos, jeigu nieko nedarysime. Pone pirmininkė, mane, aš labai nerimauju dėl to, kaip vietos tarybos ir mano apygardoje Šiaurės Anglijoje e, naudoja, renka baudas už e, automobilių parkavimą savo tikslams. Automobilių statymo e, mokesčiai sąlygos įplaukų e, praradimą tam tikroms smulkioms vidinės įmonėms, kurios ir taip jau turi užsidaryti. Žmonės kaltina Britanijos vyriausybę, kiti tarybas, dar kažkas į, į kitas vietos valdžios institucijas, tačiau panašu, kad Europos Sąjunga už viso to slypi. ES transporto politikos gairėse 2010 metams tai yra numatyta. Tai yra ES genijus. Vis, vis, iš visur bandoma pasipelnyti, ar tai pašto paslaugos, ar tai automobilio pastatymas, iš visur bandoma išspausti e, pinigus. Ir Briuselis nusiplauna rankas ir į tą radarą nepatenka. Kolegė Sinclair. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu iš vakarų Anglijos regiono, 25 procentai mūsų gyventojų dalyvauja e, kraštovaizdžio apsaugojimo organizacijoje. Junknė, e, Junknės karalystės vyriausybė dėja nusprendė statyti e, namus tame labai vaizdingame krašto, krašlovaizdžio prasme regione. Bet aš suprantu, kad ES tai nerūpi, nes narystė ES ir vidaus rinkoje reiškia, kad jums nerūpi e, mūsų e, krašovaišio problemos. Ačiū. Kolegė Antonescu, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiandien norėčiau kolegoms pasakyti štai ką. Aš manau, kad ES reikia labiau integruotos strategijos, kad būtų galima efektyviau kovoti su smurtu prieš moteris. Daugelis valstybių narių yra aptarusios šią temą. E, dažnai e, esama keistokų vizijų pa, e, atskiruose partijose valstybėse narėse. Dažnai tai yra dėl to, kad kad smurtas prieš moteris kai kur dar yra toleruojamas. Mm, situacija turi keistis. Šis būtinis smurtas dažnai priveda prie. Dažnai būna fizinis smurtas. Aš man, manyčiau, kad turime kovoti efektyviau su smurtu prieš moteris, tai turi tapti ES prioritetu. Kovojant su smurtu būtina, pavyzdžiui, galbūt būtų įsteigti skubios pagalbos numerį, telefono numerį, kur būtų galima tokius smurto atvejus pranešti. Dėkui. Pone Blinkevičiūtė. Pone pirmininkė, džiaugiuosi, kad ES ir valstybės narės įsipareigojo kovoti su skurdu, paskelbdami šiuos metus europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metais nes pastaruoju metu jau beveik aštuoniasdešimt milijonų europos gyventojų yra žemiau skurdo ribos daugelis europiečių net ir turinčių darbą kiekvieną dieną kovoja su skurdu ir neturi galimybės džiaugtis pilnavertišku gyvenimu. europos du tūkstančiai dešimt metams numatytiems veiksmams įgyvendinti yra skirta septyniolika milijonų eurų ir šis biudžetas bus skirtas informaciniams seminarams darbo grupėms viešoms konsultacijoms rengti siekiant įveikti skurdo sampratos stereotipus tai yra labai puikia iniciatyva tačiau kaip užtikrinti kad šios lėšos bus panaudotos efektyviai ir skaidriai ir pasieks tiesiogiai piliečius kuriems tos pagalbos labiausiai reikia? noriu pabrėžti kad per vienerius metus neįmanoma užkirsti kelio padidėjusiam skurdui tad siūlyčiau europos sąjungos e, struktūroms ir valstybėms narėms imtis konkrečių veiksmų ir ilgalaikių įsipareigojimų visuose valdžios lygmenyse užtikrinant skaidrų ir tikslingą lėšų skirtų padėti tiesiogiai skurdą patiriantiems asmenims paskirstymą. ačiū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 prieš Palestinos teritorijas, toliau ribojamas patekimas į gazos ruožą. Matome, kad Izraelio imperialistai toliau puola palestiniečius. Izraelis ėmėsi naujos ata serijos atakų prieš Palestiną. E, tuo tarpu tikimasi, kad su jungtinėmis valstybėmis Europos Sąjunga uh, ir kitomis tarptautinėmis institucijomis jų santykiai tik stiprės. E, Amerikos vyriausybės atstovai sulaukė Izraelio atstovų vizito. Izraelio atstovai sakė, kad geopolitiniai e, jungtinių valstybių interesai yra svarbus regione ir kad Izraelis pasiruošęs e, juos įgyvendinti. Kitas kalbėtojas kolega Paška. ostalo na území Maďarska okolo 400 tisíc Slovákov, rovnako ako Maďar. Vengrijos teritorijoje apie 400 tūkstančių Slovakų gyvena. Tai yra toks pats skaičius, kai, kiek yra mm, Vengrų Slovakijos teritorijai. Vengrų mažuma Slovakijoje. A, mažuma mažu, gyventojų skaičius išliko toks pat, tuo tarpu Tuo tarpu Vengrijos mažuma Slovakijoje sumažėjo dešimt, dešimtadalių, yra išsakoma kritika Vengrijos prezidentas išsakė, kad dėl to, kokia yra švietimo programa Slovakijoje um, organizuota, kad mažumos yra tiesiog išstumiamos iš to šalies. Tai yra tiesiog ciniška situacija. Kitos valstybės rūpinasi mažumomis savo šalyje. Vengrijos valdžia perspėja, kad iš tikrųjų čia vykdoma tiesiog mažumo asimiliacija. Nikolesku. Pone pirmininkė, ES turi labai griežtas taisyklės susijusios su maisto produktų sauga. Gamintojai turi investuoti tikrai daug, kad būtų galima uh, dirbti pagal egzistuojančias taisyklės. 75 procentai visų paskerdžiamų viščiukų ES yra užkrėsti bakterijomis. E, tokią išvadą padarė maisto saugos tarnyba ES. Kalbame apie dvi labai toksiškas bakterijas, kurių randama trijose iš keturių uh, vištų skerdenų. Uh, tai yra tos problemos, kurias reikia spręsti. Vartotojai jaučia susirūpinimą. Mes turime iškelti du klausimus. Pirma, ką galime padaryti, kad uh, mūsų piliečiai galėtų valgyti sveiką maistą, kokybišką maistą. Ir antra, turėtume pasakyti štai ką, kad ir kokios E, bebūtų griežtos tos biurokratinės taisyklės, galbūt nėra pačios geriausios, jeigu jos yra tokia. Ačiū. Kolega Tabaždė. A 2007-es uniós borpiaci rendtartást az új tagállamok most hajt. Ačiū pirmininkė. Dabar e, PPO susitarimai yra gyvendinami daugelį šalių. Slovakijos prašymų komisija įregistravo tokajų kaip saugotina pavadinimą ir kaip saugotina geografinę nuorodą. Tai yra prieš ES teisės nuostatas, nes šis produktas turi būti arba vienai kategorijai priskirtas, arba kitai. Slovakijos prašymas be kita ko, ne, neturėtų būti pagrįsta šiuo atveju, komisija turėtų užkirsti kelią tokiam piknaudžiavimui. Yra įstatymas dėl vyno Slovakijoje, kuris yra netaikomas. Norėčiau pakviesti komisiją, kad ši teisės pažeidimo situacija pagaliau liautųsi. Pani Przewodnicząca, Europejska służba działań zewnętrznych będzie stanowić korpus dyplomatyczny reprezentujący. Ačiū. Europos išorės veiksmų tarnyba bus diplomatinis korpusas atstovaujantis ES išorės veiksmuose. Ši tarnyba privalo užtikrinti, kad visos valstybės būtų joje lygiai atstovaujamos, jų patirtys, kultūros turi būti atstovaujamos to diplomatinio korpuso. Tai be kita ko reiškia, kad funkcijos turi būti vienodų pagrindų paskirstytos personalo nariams. Ir tarybos komisijos generaliniai sekretoriai skirs pareigūnus, taip pat valstybės narės skirs e, pareigūnus savo ruoštų. Tačiau diplomatai sudarys tik tai trečdalį viso to diplomatinio korpuso. Ir jeigu pažvelgtumėme į daugelio personalo narių patirtį, aprašymus, pamatytumėme, kad yra laikomasi geografinės, geografinės pusiausvyros. Ir tai yra puiku. Ačiū. ES pasirašė PPO susitarimą su Latino Amerika Buvo kalbama apie tarifus dėl bananų eksporto ir jeigu tos dėrybos žlugs, tuomet tai turės neigiamų pasiekmių Madeiros ir Kanarų salų e, bananų augintojams, tiem žmonėms, kurie tose regionuose augina bananus ir tikrai susiduria su problemomis dėl geografinių sąlygų. Ir jiems kils nuolatinės problemos. Dėl to tik tais sulėties plėt, plėt, plėtra. Madeiros Kanarų salų bananų gamin, augintojai susiduria su ypatingomis geografinėmis sąlygomis ir reikia į tai atsižvelgti, kalbant apie e, bananų eksportą ir gamybą. Pane Čaldės, pirmininkė, jau maždaug prieš vienerius metus e, Dublino oro uoste uh, E, užsidarė viena e, lėktuvų priežiūros kompanija ir dėl to buvo atleista labai daug žmonių. 2009 metais spalio mėnesį prisiderinimo prie globalizacijos padarinių fondo lėšos buvo panaudotos, tačiau e, komisijos pasiūlymas nebuvo užbaigtas ir praėjus penkiems mėnesiams Arijos vyriausybė vis dar ne, nėra pateikusi aiško, aiškios pareiškos. Pone pirmininkė, Arijos vyriausybė nesugebėjo atkreipti dėmesio į, į pablogėjusią ekonominę situaciją ir tai turi atneša didelės neigiamos įtakos e, Airijos biudžetui. Tikimės, kad e, Airijos vyriausybė galiausiai imsis kažkokiu tai veiksmu. Mutsakos. Kumutsakos? Kumutsakos? Scheint nicht mehr anwesend zu sein. Dann äh, Herr Zasada. Nie, tada, e, Zasada. Bardzo Pani Przewodnicząca, koleżanki i koledzy, chciałbym się zwrócić do Was, a w szczególności do Komisji... Ačiū pirmininkė, ponės ir ponai. Noriu kreiptis į Jūs, bet taip pat ir į komisarą Patočnik. Uh, tokiu klausimu, kuris yra susijęs su aplinkos apsauga ir greitkeliais. Kalbu apie 209 reglamento 2009 metų įgyvendinimą ir aplinkos triukšmą. Mes žinome, kad e, triukšmas transporto keliamas didelis, tuomet yra statomos užtvaros, e, bet tai e, gadina kraštovaizdžio grožį. Kita vertus yra ir sveikatos problemos, ir gyvenimo kokybė prastėja. Taigi noriu kreiptis į komisarą Potočniką, kad būtų imtasi iniciatyvos kuri leistų užtikrinti, kad būtų laikomas iš šio teisės akto. elnök asszony milosevic országában a szerbiai vajdaságban tovább folynak a magyar Pone pirmininke, Miloševičiaus šalyje dar tebe vyksta e, išpoliai prieš tautinės mažumas, konkrečiai Vojvodinoje. Prieš 10 4, metų 400 vengrų gyveno Vojvodinoje. Jie sudarė trečdalį visų gyventojų, tačiau po priverstinės emigracijos, imigracijos ir serbizacijos dabar mes sudarome tik 13 procentų visų gyventojų. buvome 400 tūkstančių, likome 290 tūkstančių. Išpoliai vyksta prieš visas tautinės mažumas, įskaitant albanus. ES turi veikti ryštingai, e, kad būtų užkirstas kelias terorizmui, e, kuris yra nukreiptas prieš Vojvodinos vengrus. Mes norėtume, turėtume leisti suprasti Serbijai, kad gana žeminti uh, E, aukas gana žeminti tuos žmonės, kurie jų valstybėje gyvena nuo antro pasaulinio karo. Pane Zenisin. Pani Przewodnicząca, koleżanki i koledzy. Kobiety są niedostatecznie reprezentowane. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai moteris yra nepakankamai atstovaujamos mokslo tyrimų srityje. Moterų yra tik 18 procentų profesorių tarpe. Mokslo tyrimų srityje bendrai moterų yra tik 27 procentai. Tik 7 procentai moterų yra Lenkijos akademiniuose sluoksniuose. Tai yra netinkama situacija, todėl labai svarbu kalbėti apie naujus projektus Lenkijoje, kurie leisų užtikrinti platesnį moterų dalyvavimą mokslo tyriamojo srityje. Mes turime taikyti kovos su diskriminacija priemonės, kad būtų galima šių tikslų pasiekti ir užtikrinti, kad moteris turėtų lygias galimybės. Noriu kreiptis į komisiją ir paprašyti užtikrinti, jog tos organizacijos, kurios imasi tokių iniciatyvų, gautų reikiamą paramą. Buvo toks atvejis atvejais, kuomet piliečiai kreipėsi į ES prašydami finansavimo, tačiau jo negavo. Tai nepriimtina. Eh, eh, eh, Ačiū pirmininkė, kaip jau minėjau, labai džiaugiuosi, kad komisija peržiūrės direktyvą dėl ir labai džiaugiuosi tuo, nes bus sutelktas dėmesys į um, trūkumus. Direktyvoje yra nenumatyta apsauga žmonėm, kurie nusiperka žemės ar kurie išvyksta už ES ribų. Direktyvoje yra daug spragų, tad labai džiaugiuosi, kad yra ketinimai Mm, taisyti padėtį ir džiaugiuosi, kad um, ankstesnis komisaras labai rūpinosi dėl šios direktyvos. Ir tabaškų pabaigai. Prieš 20 metų rumunai kovojo už laisvę ir švietimo srityje ir kovojo su politinė kontrolė. Jų aukos dėka universitetai gavo laisvę, kurie vis dar džiaugiasi. Ir būtų labai ironiška, jeigu dabartiniai švietimo ministro veiksmai greitai priimti naujus teisės aktus, kurie praktiškai atima tą laisvę atveria duris sistemos repolitizavimui. Ir jeigu jie būtų sėkmingi, būtų labai apmaudu. Direkto, direktorius turi būti pagal naują įstatymą uh, skiriamas paties ministro ir tokiu būdu savavališkai e, yra kišamas į universitetų darbą, kai kaip pats būdamas profesoriumi aš norėčiau apginti savo kolegų, savo kolegą šiame parlamente, kovojant su tokia praktika, kuri prieštarauja Lisabono sutarčiai švietimo srityje. Ir tikrai naujai valstybei nariai tokia politika negali būti taikoma. Ačiū. Taigi, šis darbo atvarkės punktas baigėsi. Dėkoju, kad buvote kantrus. Turėjome labai drausmingai